dalykai, o kas nėra tokie svarbus dalykai. Reikia krizės spręsti sisteminėmis priemonėmis ir jeigu jos yra nusprendžiamas, nereikia kalbėti apie išimtis. Ponas Baftan. Uh,